Dear colleagues. Gerbiami kolegos. Norėčiau pradėti posėdį šios popietės ir pasveikinti jo ekscelenciją Ibrahimą Aldžefari, kuris yra Irako užsienio reikalų ministras. Jį lydi kiti pareigūnai. Pagrindinė tema mūsų diskusijų šiandieną bus Islamo valstybė, kova su Islamo valstybė. Kaip žinia, vyksta labai e, didelio masto karinė operacija keletą dienų. Ji skirta, jos tikslas yra išvaduoti e, Mosulo miestą iš Islamo valstybės Ši karinė operacija yra labai sudėtinga. Ji truks turbūt ilgokai ir tikėkime, kad šios operacijos uh, e, humanitarnė kaina uh, bus uh, kontroliuojama ir aukų skaičius bus kaip galima mažesnis, nors kai kurios, ta, žinome, kad aukų bus Irako nacionalinė policija dalyvauja šioje operacijoje. Reikia pasimokyti iš ankstesnių panašių situacijų šiuo atveju ir taip pat reikia rengtis e, spręsti humanitarinės problemas, kurios kils po šios karinės operacijos. Gerimas ministrė, jums žodis pristatyti šiam klausimui, o paskui kolegos galės paklausti. This one. Yes, this one. This one. This one. This one. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله جميعا أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في هذا اللقاء Labadiena visiems. Ačiū, kad atvykote šį susitikimą. Europos parlamentas yra žmonių namai ir jame yra girdimas žmonių balsas ir jame girdimas mūsų, žmonės girdi mūsų balsą. Parlamentai tai yra tribūnos, iš kurių girdimas tiek žmonių balsas, tiek e, yra kontroliuojama e, parlamento vyriausybių veikla. Tarp žmonių ir tautų skirtumų nėra, yra skirtumai tarp atskirų partijų, o žmonės, nepaisant geografinių, regioninių, nacionalinių skirtumų, yra labai panašus. Aš esu čia, kad jūs išgirstumėte Irako žmonių balsą, kurį aš perduosiu šiems Europos namams. Jie nebuvo pastatyti per vieną naktį, per vieną dieną. Jūsų institucija ir visa Europos Sąjunga atsirado po štisų šimtmečių krūvinų karų skirtingų Europos šalių sostinės e, dalyvavo tarpusavio karuose istorijos eigoje. Ir galbūt po pirmo ir antro pasaulinių karų buvo padarytas atitinkamos išvados. Jau ilgą laiką karts nuo karto atsirasdavo jėgų, kurios mėgindavo pasisavinti žmonių valią. Ir Daesh yra toks naujas reiškinys savo formą, tačiau kalbant apie jos veiksmus, tai nėra naujas reiškinys, jis nuolat pasikartodavo istorijos įgoje, tik tai gaudamas naujas formas. Tai yra blogis, kuris e, puola žmonės, nesvarbu, ar tai būtų vyrai, moteris, tai yra vaikai, moteris ar senyvi, senyvo amžiaus žmonės, tai yra jėga, kuri nori lėti kraują, todėl reakcija į ir kova su šio priešu turi būti pasaulinio masto. Daesh yra visos žmonijos priešas, tiek jūsų tiek mūsų. Tai iššūkis tiek jums, tiek ir mums. Daesh mėgina vykti, e, vykdyti savo veiklą jūsų sostinėse, taip pat kaip ir mūsų sostinėje, mėgina žudyti jūsų dukras, kaip ir žudo mūsų dukras, nuplėšti jūsų ir mūsų moterų garbę. bando žudyti vaikus visur. Mes kariaujame prieš Daesh tam, kad apgintume žmonijos orumą. Taigi tai yra vienintelis teisėtas karas ir kova už žmonijos orumą. Visi kiti karai yra neteisėti, tai yra ekonominio, geografinio pobūdžio karai. <clears throat> O šį karą mes kariaujame prieš tuos, kurie kesinasi į žmonijos orumą. Kalbame apie Mosulo miestą, kuris yra antras didžiausias miestas Irake. Bet e, kalbant apie šią karinę operaciją, mes iš tiesų kalbame ne vien apie Mosulo miesto, kalbame apie teritoriją, kurioje yra sitvirtinusios blogio jėgos, kuriams atstovauja Daesh ir, ir jos kovoja prieš Irako žmonės. O Irako istorija siekia 6000 metų. Tai yra beveik to, tokia pat, to, to paties amžiaus kaip ir visos žmonijos istorija. Daesh kovoja su ta 6000 metų istorija. Šiame regione gyvena daugiau, tai yra e, atstovaujama daugiau nei šimtų valstybių - amerikiečiai, australai, kanadiečiai, europiečiai, taip pat arabų šalis dalyvauja šioje operacijoje. Pasakyti, kad terorizmo grėsmė nėra būdinga vien mūsų regionai. Teroristų yra visame pasaulyje. Dažnai tie individai turi demokratinių šalių pasus, tačiau neatstovauja tų šalių vertybėms arba tautoms. Mes vertinsime jūsų valstybės pagal tai, kaip jūsų parlamentai ir vyriausybės bei kitos institucijos, taip pat nevyriausybinės organizacijos <clears throat> rems mūsų kovą su Daesh. Dabartinė kova ir mūšis yra susijęs ne tik su Mosulo miestu ar Irako vyriausybė. Tai yra žmonijos arba humanizmo kova su blogiu. Šis karas yra primestas visam pasauliu. Jis prasidėjo 2001 rugsėjo 11 dieną New York'e, po to jis persikėlė į Madridą, į kitas Europos šalis ir artimuosius rytus. Dabar šis karas apėmė Siriją ir Iraką. Galbūt šis karas yra pats svarbiausias visoje žmonijos istorijoje. Buvo ir karų, kurie truko ilgiau ir buvo žiauresni, tačiau e, tose karuose arba jų taikiniais nebuvo vaikai taip, kaip yra dabar, arba jų metu moteris nebuvo iš pradžių prievartaujamos, o po to deginamos taip, kaip buvo padaryta su turkmenų moterimis Telafeno mieste. Mes giname žmoniją ne tik Irake, mes giname žmoniją visame pasaulyje. Tai šventas karas prieš tuos, kurie kelia grėsmę visuomenį. Tai bus galbūt ilgas karas, nes tai karas tarp gėrio jėgų, tarp civilizacijos ir blogio jėgų, kurios yra labai agresyvios. Ir žinoma, tas karas kainuos labai brangiai. Šiuo metu Irako žmonėms tenka didžioji dalis šio karo naštos ir nepaisant to jie laikosi pakankamai tvirtai. Kaip žinote, Irakas yra turtinga šalis ekonominiu požiūriu, turinti daug didelės naft, naftos atsargas, tai yra Eufrato ir Tigro <clears throat> šalis, žemės ūkis yra joje Irake stipriai išsivystęs, turi daug kitokių gamtinių išteklių. Dabar matome, kad e, žalivinės naftos kaina yra sumažėjusi pasaulio rinkose. Todėl e, dėl būtinybės nemažinti karinių išlaidų Irako biudžeto deficitas, vyriausybės išlaidos markiai padidėjo. Noriu padėkoti visiems tiems, kurie šioje situacijoje, kurie labai sudėtinga, padeda Irakui. Kaip vienas bičiulis yra pasakęs, man, pasaulyje <clears throat> daug panašių situacijų pasikartoja, tačiau svarbu padaryti atitinkamas išvadas kovoti su Daesh bendromis pastangomis, nes jeigu mes nesugebėsime Daesh atremti, tai išplis po visą pasaulį. Ir Daesh kovos su visomis pasaulio valstybėmis, jų sostinėmis, moterimis, vaikais, pasaulio paveldu. Taigi privalome būti būdrus, kad galėtume atremti e, šių žmonijos ir civilizacijos priešų užpolimą. Aš patau, kad laukite iš manęs e, žodžio apie Mosulą. Tai yra antras pagal dydį Irako miestas po Bagdado. Aš asmeniškai studijavau e, Mosulo universitete medicinos fakultete, jį baigiau, išpažįstu šio miesto gyventojus. Mm dirbau Mosulo universitete, tačiau buvau ir šio miesto visuomenės e, aktyvus dalyvis. Patys garsiausi Irako gydytojai e, yra gavę įslavinimą Mosule, taip pat kaip ir karininkai, kariškiai, tai yra labai svarbus šalies ekonominis centras. Ir šis miestas buvo paimtas teroristų įkaitų E, pasinaudojant e, e, atskirų gyventojų grupinės tarimais ir gaus paramą iš kitų trečiųjų šalių, kadangi miesto gyventojai prieš užimant į Daesh priešinosi, tai buvo vykdomos masinės egzekucijos. Nepaisant to, miestas Mm, liko nenugalėtas ir dabar pribrendo laikas grįžti Mosului atgal į Irako miestų šeimą. Mosulo gyventojų sudėtis yra daugia tautė, daugia religinė. Mes esame parengę planą, kaip miestą atkovoti ir kaip padėti jo gyventojams pasirūpinti galimais pabėgėliais ir užtikrinti būtinų paslaugų tiekimą, skaitant sveikatos apsaugos paslaugų. Esame visam tam pasiruošę ir bendradarbiaudami su savo įvairiais sąjungininkais, ypač europiečiais, australais ir amerikiečiais, kurie mums daug padėjo. Naudodamasis progą noriu kreiptis e, į Jūs ir padėkoti visiems mūsų draugams už tai, e, kad, ir pasakyti, kad e, kai laimėsime šį mūšį, tai, jis, tai bus visų nuopelnas. Ačiū visiems. Noriu padėkoti Jums už tai, kad pradėjote diskusiją. Turiu pranešti, kad šeši, septyni kolegos Aštuoni kolegos e, dalyvauja šiame sustikime, e, kadangi turime maždaug e, pusvalandį. Klausimams ir atsakymams paprašysiu visų kalbėti neilgiau kaip po dvi minutės, kad jo ekscelencija vėliau galėtų atsakyti klausimus. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Adaktusen. Ačiū pirmininkė. Dėkoju užsienio reikalų ministrė už tai, kad atvykote į Europos parlamentą šiais e, sunkiais jūsų šaliai laikais. Šis parlamentas šių metų vasario pradžioje patvirtino rezoliuciją dėl padėties Irake ir mažumų padėties Irake. Šią rezoliuciją inicijavo E, Europos liaudės partijos frakcija, didžiausia frakcija Europos parlamente, kurioje aš atstovauju. Šioje rezoliucijoje mes įvardijome tuos žiaurumus, kurie yra vykdomi prieš mažu, mažumas ir tai įvardijome kaip genocidą, kurį vykdo Islamo valstybė. Ir tuo remdamasis norėčiau pateikti klausimą apie vietos mažumas ir apie tai, kokioje padėtyje jos atsidurs išlaisvinus Mosulą. Noriu paklausti, ko reikia, kad krikščionys, sirai, sirijakai, chaldėjai ir kiti galėtų grįžti į tuos regionus, kur, iš kurių yra kilę. Manau, kad e, tai yra esminis klausimas. Žinau, kokių iššūkių ir problemų čia kyla, bet būtų labai įdomu išgirsti ir jūsų pastabas šiuo klausimu. Kaip jūs ketinate uh, E, sureguliuoti situaciją po Mosulo išlaisvinio. Ačiū dabar ponas Kan, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Jūsų ekscelencija visų pirma, noriu su jumis pasveikinti. Labai malonu, kad atvykote. Sveikinu jūs su vakar sėkmingai įvykusiu ES ir Irako bendradarbiavimo tarybos sustikimu. Na, tikimės, kad e, veiksmai Mosule prieš Islamo valstybę bus sėkmingi. Jūsų norėčiau paklausti apie humanitarinę šios operacijos pusę, ypač kaip visą tai paveiks pabėgėlius. Ko, kokių veiksmų ėmėsi jūsų vyriausybė e, šioje srityje ir labai džiaugiuosi, kad yra dabar numatyta skirti 95 milijonus eurų. Bet kaip jūs e, pasirūpinsite, kad šie pinigai pasiektų tuos, kuriems jų iš tikrųjų reikia? Ir kitas dalykas, apie kurį užsiminėjau mano kolega, tai yra mažumų klausimas. islamo valstybės įgyvendintas scenarijus ir tai, kas vyko Mosule pačioje pradžioje, turbūt yra susijęs su tam, tikra, e, tam tikrų religinių e, bendruomenių prieš priešą. Kaip dabar reikėtų pasirūpinti, kad visos ir e, religinės mažumos ir daugumos pasijustų esančios Irako dalimi. Ir dar vienas dalykas, Erbilas, aš mačiau, kokių veiksmų ten ėmėsi kurdų vyriausybė, kai buvo sprendžiamos pabėgėlių pro problemos. Bet ten išryškėjo tam tikri nesutarimai dėl finansinių aspektų su centrinė e, valdžia. Ar čia kas nors pasikeitė. Ačiū dabar ponas Kozul, dvi minutės. Ačiū. Man tiek laiko net neprireiks. Turiu tris klausimus. Visų pirma, kaip ir mano kolegos, norėčiau paklausti jūsų apie karinių pajėgų, kurios siekia išvaduoti Mosulą sudėti. Ir taip pat noriu paklausti, ar E, bus ne, nenukentės mažumos, kaip tai buvo 2011-2013 metais. Taip pat mm, kaip yra su informacija dėl Alepo ir taip pat norėčiau paklausti, ar koalicija atvers tam tikrą koridorių žmonėms, kad jie galėtų pabėgti į kaimininės e, šalis. Rimtojčiai. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu vokiškai, dėkoju užsienio reikalų ministrui už tai, kad atvykote su mumis padiskutuoti, už jūsų pristatytas mintis. Du klausimus turėčiau, jie susiję su kovos būdais, kurie yra naudojami išlaisvinant Mosulą. Rusė mėnesį atkovojant Faludžios miestą iš Taieš buvo labai grubiai pažeidinėjamos žmogaus teisės, vykdomos masinės arba grupinės egzekucijos. Irako vyriausybė paskelbė, kad atliks atitinkamus tyrimus ir užkirs kelią tokiems veiksmams ateityje. Dabar ruošiantis Mosulo išlaisvinimo operaciją jūsų vyriausybės atstovai pareiškia, kad pasirūpins tuo, kad e, šitų E, sukarintos grupuotės, įvairios milicijos nedalyvautų šiame procese, tuo tarpu šiandien Reuters naujienų agentūra pranešė, kad e, šios sukarintos šitų grupuotės pareiškia, jog kovos kartu su Irako kariuomenė. Taigi tas rūpestis, susirūpinimas niekur nedingo, nes kovos veiksmų metu nukentės, žinoma, ne tik Daesh kovotojai, tačiau ir civiliai gyventojai. Taigi kaip Jūs vertinate šitų sparintų grupuočių dalyvavimą šios, šioje operacijoje? Pas Kastaldo dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti mm, užsienio reikalų ministrui, kad čia atvyko. Labai džiaugiuosi tą pažangą, kurią daro pešmergų ir kitos pajėgos. Aš norėčiau paklausti apie Turkiją. Neseniai e, pastebėjome, kad e, tarp Irako ir Turkijos vyriausybės kilo nauja įtampa, ypač e, turint galvoje, kad Turkijos pajėgos gali dalyvauti veiksmuose, kurių tikslas išlaisvinti Mosulą. E, taip pat reikėtų pasakyti, kad e, e, Turkijos vyriausybei rūpi rūpi ir turkmėnų tautybės gyventojų padėtis. Taip pat yra susitarimas ir su Erbilo regioninė vyriausybė yra duotas leidimas Turkijos, Turkijos vyriausybei veikti tam tikrose regionuose ir turint galvoje Erdogano išsakytas pastabas Irako e, ministro pirmininko atžvilgių, kaip jūs manote visą tai paveiks e, veiksmus ir kaip tai paveiks jūsų pastangas išlaisvinti Mosulą. Antras klausimas e, susijęs su Sirija, kur taip pat veikia Irako karinės grupuotės. Jos prisideda prie to, kad tas konfliktas dar labiau užsiplėstų artimuosiuose rytuose. Taigi mm, norėčiau paklausti jūsų ir apie santykius ryšius su Sirijos vyriausybė. Panas Borgėcijų, ačiū. Norėčiau pasveikinti atvykusi pas mūsų ministrą šiandieną. E, mano klausimas prates pono Kasteldo klausimą dėl Turkijos. Prezidentas Erdoganas padarė pareiškimą, kuriame pasakyta, kad Turkija ir JAV svarsto galimybę e, vykdyti bendrą karinę operaciją, kovojant su e, Islamo valstybė Irake. Ar tai tiesa? Ar tiesa tai, ką mes esame girdėję? Ir ar galima e, sakyti, kad tai, ką girdime dėl civilių gyventojų, yra tiesa? Mes girdėjome, kad Islamo valstybė galbūt naudoja cheminį ginklą, kad turi cheminį ginklą. Ir kaip dėl tų 2,5 tūkstančio taip vadinamų užsienio kovotojų, ar jie pabėgs į Siriją. Yra tokių gandų ir taip pat yra gandų, kad galbūt vyksta slaptos dėrybos e, iš, dėl tų užsienio kovotojų iš, išsaugojimo ir kur jie tada e, vyks. Ir e, kaip dėl vadų, ar jie pabėgo iš e, Mozulo ar tebėra Sirijoje? Ir taip pat noriu paklausti, ar yra e, tikimasi, kad piliečiai taip pat suvaidins savo vaidmenį išlaisvinime. Ir galiausiai, ką Jūs galvojate apie pavojų? E, su kuriuo gali susidurti Italijos pajėgos. Ir taip pat e, ar nebus e, panaudoti tam tikri dalykai propaganda prieš Italijos dalyvavimą ten. Kitas klausimas. Ačiū. E, turiu porą klausimų jums, Jūsų ekscelencija. Pirmiausiai, ar Irako vyriausybė davė tam tikrus e, nurodymus armijai, kad būtų išvengta civilių aukų? Jūs e, pažįstate Mosulo miestą. Ar yra vietų, kur gali pasislėpti mm, civiliai gyventojai. Ar nesitiks taip, kad e, Islamo valstybės pajėgos naudos juos kaip gyvuosius e, skydus? Ir e, taip pat liaudės mobilizuotosios pajėgos kovoja su Irako pajėgomis. Kartu su, su Irako pajėgomis ar nebus tam tikrų veiksmų nukreiptų prieš Mosulo gyventojus ir taip pat koks yra Turkijos vaidmuo konflikte. Neseniai prezidentas Erdoganas pareiškė, kad Irakas priklauso didžiai Turkijai. Ko jūs tikitės ar ko bijote e, iš Turkijos? Ko, ko bijotės? Pone Katipyri, dėkoju. Sveiki atvykę pas mus į parlamentą. E, tęsiasi išlaisvinimo kovos ir aš norėčiau palinkėti sėkmės visoms pajėgoms kovojančioms, taip pat pešmergų pajėgoms, kurie kovoja su Islamo valstybė. Kaip ir kolega e, Kastaldo, aš norėčiau paklausti apie įtampą tarp Bagdado ir Ankaros ir Turkijos oro pajėgos dalyvavo anskrydžiuose E, virš Mosul. Aš norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galite pasakyti apie tai. Taip pat mes girdime, kad tūkstančiai irakiečių bėga į Siriją. Šiandieną 5000 e, žmonių į Aho stovyklą atvyko ir dar tūkstančiai yra prie sienos. E, NVO gelbėkite vaikus praneša, kad sąlygos ten nepaprastai prastos ir dar tikimasi tūkstančių žmonių. Galbūt galėtumėte e, papasakoti, kaip jūs planuojate nenumatytas situacijas ir ar yra kokios nors numatyta pagalbos civiliams gyventojams, kurie bėga. E, ponas Vambalen. Labai ačiū. Pirminkė, mums labai malonu, kad ministras atvyko pas mus. Aš jums noriu pateikti štai tokį klausimą. Rusai dalyvauja veiksmuose tame regione - Rusija, Iranas, Turkija ir daug kitų. Vienas tikslas yra sunaikinti islamo valstybę ir okupaciją panaikinti. Ir kaip jūs vaizduojate, tos šalis veikia, jos net ne iš vien veikia, iš dalies vienos e, prieš kitas. Kokį galite patarimą duoti mums? Pone Gomeš, sveikas atvykęs ministrė. Aš abil lankiausi Abile prieš metus ir mačiau, kaip išmergai e, ruošiasi vykti į Mosulą ir taip pat jie labai norėjo sulaukti paramos iš sunitų pajėgų, nes jie nenorėjo, kad e, atsirastų kaltinimai ar e, kaltinimai revanšizmu, kerštu. Ar yra platesnė koalicija iš tikrųjų, ar ji išliks, ar Irako armija įveiks tas priežastis? dėl kurio Mosulą paėmė Islamo valstybės paėgos. Dėl Turkijos vaidmens. Ką Jūs galite pasakyti apie e, Turkijos vaidmenį suteikiant pajėgumų e, Islamo valstybei vykti į Siriją ir Iraką? Ir ar yra tam tikrų e, E, ketinimo apriboti turkų veiklą, ar yra kažkokių teritorinių ir kitų mm, ambicijų Irake ir Sirijoje. Ir kitas dalykas, kaip dėl mažumų Sinžaninėje ir kitur, ar jos galės grįžti. Ponas Lyts. Aš esu Anevits, esu vokiečių socialdemokratas. Labai ačiū, kad jūs atvykote pas mus šiandien į parlamentą. Pratesiu ponios Gomeš klausimą. Ką daryti e, su tuo, kas atsitiko vienai daliai šalies? Ką daryti e, siekiant susitaikymo? ir užtikrinti kaip teisingumą. Jūs labai plačiai kalbėjote apie islamo valstybę. Matome, kad vyksta kovos ir ką daryti su, pavyzdžiui, Sirija, kai dalyvauja tam tikros jėgos ten ir kaip užtikrinti teisingumą tarptautiniu mastu. Mano klausimas, mes žinome, kad ar Irakas jau priklauso tarptautiniam kariniam e, tribunolui ir ketinate prisijungti, nes reikia užtikrinti teisingumą Ir mes e, matome, kad visame regione reikia veikti šioje srityje. Mes taip pat matome, kad ES yra pagrįsta teisės principais ir man būtų labai įdomu išgirsti, kokia jūsų perspektyva, kaip jūs įsivaizduojate, e, koks yra platesnis vaizdas susijęs su e, Iraku ir kokia yra situacija siema su Irako žmonėmis. Ačiū ir ko geresnės sėkmės jums. pateikta nemažai klausimų, kurie yra susijęs su įvairiais aspektais, ypač e, buvo klausima daug apie Mosulą. Kiti klausimai panašus dėl Turkijos, pavyzdžiui, Jūsų ekscelencija. Dabar Jūsų eilė, prašom. السلام عليكم ورحمة الله أعتقد Ačiū už užduotus klausimus. Atrodo, kad dešimt klausimų buvo, dešimt kolegų uždavė klausimus ir buvo apriepti visi su dabartinė padėtimi susiję aspektai. Kad atsakyčiau visus šios klausimus, turėčiau gauti šiek tiek arba daug daugiau laiko. Vis tik tai pamėginsiu atsakyti trumpai. Ir vertėjai man padės. Kalbant apie mažumų padėtį Irake, taip kaip mes tas mažumas suvokiame ir vadiname, tačiau Mes e, manome, kad visas e, šios mažumos ir jų atstovai e, yra <clears throat> labai svarbus Irakui. Jų darbas, kultūra, palikimas, paveldas tiksliau yra ypatingai svarbus ir galbūt tik tai kiekybinių požiūrių tie žmonės gali būti laikomi mažumomis, tačiau iš tiesų mes didžiuojamės jais. Jiems yra atstovaujama taip pat ir karinėse pajėgose. E, e, Irako kariuomenė yra krikščionių, jezidų, sabėjų. E, įvairių religinių judėjimų atstovų ir tie, kurie yra vadinami mažumo atstovais, dalyvauja tiek vyriausybės, tiek administracinių struktūrų veikloje visoje šalies administracijos struktūroje. Visa ta religinė ir etninė mozaika yra atspindima arba atsispindi Irako valdžios institucijose. Galbūt jūs nežinote, kas įvyko su jezidais Sindžaro mieste. Mergaitės buvo prievartaujamos, o vaikai po to par, pardavinėjami Sirijoje arba parduoti į Siriją. <clears throat> Irakiečiai arba Irake visiškai nėra skirstami gyventojai į daugumos ir mažumos atstovus, jeigu jie gina šalies teritorinį vientisumą. Nuo netminimų laikų Irakas uh, buvo šalis, kurioje buvo gerbiamos visos mažumos. 1572 metais buvo pasirašyta sutartis e, kurioje buvo užfiksuotos žmogaus teisų nuostatos, moterų teisės <clears throat> tas, tas stotis buvo pasirašyta dar, dar toli gražu prieš Kristų. Visi irakiečiai, sabėjai, jezidai, krikščionys dabar yra tapę Daesh taikiniais. Šis karas nevyksta tarp atskirų konfesijų, religinių grupių. Tai yra karas prieš visus Irako piliečius, kurie nusiteikia gyventi taikoje, yra pacifistai. Tai yra karas tarp gėrio ir blogo, blogio. Ir e, tos blogio jėgos kadangi dabar apsiginklavo, tai kariauja ypač žiauriomis priemonėmis. Turkmenai, pavyzdžiui, dar viena etninė grupė, kuri smarkiai kentėjo Irake valdant Sadamo Huseino režimui, taip pat yra Irako vaikai. Ačiū už jūsų sveikinimus, noriu pabrėžti, kad humanitarnės pagalbos e, teikimo operacijos yra labai svarbios. Mes e, dedame visas pastangas, kad e, sumažintume perkeltos menų skaičių iš mūšių vietovių. Mums svarbu išlaisvinti ne tik Mosulo miestą, mes esame pasirengę mūšių, jau tie mūšiai dabar yra prasidėję tačiau po to vyks e, ir kitas etapas. Mums labai svarbu, kad kuo didesnis skaičius mūsų gyventojų liktų savo namuose, neišvyktų. Šiame mieste gyvena keli milijonai gyventojų ir labai svarbu užtikrinti jiems būtinų paslaugų tiekimą, sveikatos paslaugų, švietimo ir taip toliau. Taigi pasirengimas mūšiui vyksta kartu su pasirengimu <clears throat> ir visoms kitoms sudėtingoms situacijoms. Mes bandysime atsižvelgti kuo labiau į humanitarnės pagalbos užtikrinimą civiliams gyventojams. Tam yra numatytas atitinkamas finansinės lėšos. Iš viso Irakui buvo skirta 2 milijardai eurų daugiau nei 2 milijardai eurų paramos. Jungtinė karalystė ir e, Jungtinės valstijos praėjusią savaitę mums suteikė 100 milijonų paramą, 100 milijonų eurų paramą ir ES taip pat galime patikinti paramos teikėjus, kad šios lėšos bus panaudotos tiems tikslams, kurių pageidavo šalis donorės. Kalbant apie Kalbant apie etninę šalies sudėtį, tai, e, kaip minėjau, aš esu pats studijavęs Masulo mieste ir ten tuo metu puikiai galėjo sugyventi skirtingos etinės grupės, kai atvyko Daesh, tai e, jį teigia, kad e, gina sunitus tame mieste, tačiau sunitams pagalbos nereikėjo Mosulo regione ir kitose aplinkinėse provincijose. Taigi Daesh okupacijos priežastis buvo siekis tariamai ginti sunitus, tačiau iš tiesų e, jiems tos apsaugos nereikėjo. Jeigu jau vertintume centrinės šalies vyriausybės, konfliktą tarp centrinės šalies vyriausybės ir regioninių <clears throat> valdžios struktūrų, tam tikrą konfliktą, tai šiuo metu e, provincijų vadovai ir federalinė šalies vyriausybė labai gerai tarpusavyje sutarė pajamos gautos už naftą yra tinkamai pasidalyjamos ir e, vyriausybė sugebėjo šį konfliktą numalšinti. Kalbant apie Irako karinių pajėgų sudėti, gynybos ministerija suskaičiaus, kiek yra savanorių. Esame pradėję atitinkamą mobilizaciją ir verbuojame savanorius. Alsistanis, kuris yra labai gerbiama religinė figūra Irake, yra paraginęs e, žmonės užsirašyti į savanorius, kad e, galėtų ginti šalies garbę Pagal Irako konstituciją šalies premjeras vadovauja ministrų tarybai ir taip pat jis yra vyriausiasis karinių pajėgų vadas. Taigi šalies premjeras užima šias dvi, atlieka šias dvi svarbias funkcijas. Noriu Jums atvirai pasakyti ir sąžiningai, kad Irake tikrai nevyksta karas tarp atskirų e, Irako visuomenės e, ar religinių grupių. Irako žmonės sudaro skirtingą mikrokosmosą. Tiksliau, Irako visuomenė sudaro skirtingi mikrokosmosai, tai yra sunitai, šytai, e, krikščionys, visos kitos grupės ir visose provincijose egzistuoja ta įvairovė. Nėra ne vienos provincijos Irake, kurioje nebūtų įvairių skirtingų konfesijų ar tautinių grupių atstovų. Taigi netikėkite žiniasklaidos pranešimais. Irakiečiai gyvena puikiai tarpusavyje ir taikiai sutardami. Ir e, tos tradicijos yra perdodamos iš vienos kartos į, kit, į kitą. Aš esu gimęs Karbalos mieste. Karbala tai yra praktiškai e, šytų Vatikanas, tai yra šventa vieta šytams. Ir aš e, raginu jūs e, ne nepasiduoti klaidinimams <clears throat> ir netikėti tą informaciją, kuri dabar yra kai kurių priemonių viešai pateikiama ir pristatoma. Mes labai gerai pasirinkėme Mosulo išlaisvimo operacijai, daug pastangų padėjome kad būtų apsaugoti civiliai. Mes nesiekime karo tarp šytų ir sunitų Irake, suitai ir šinitai gyvena vieni šalia kitų, kaip ir sabėjai, krikščionys, jezidai. Noriu Jums pranešti, kad vienas iš pirmųjų kankinių visuotinės mobilizacijos buvo sunitų atstovas. Ir <clears throat> į kovotojų pajėgas yra priimami visi Irako piliečiai, nepriklausomai nuo jų religinių pažiūrų, religijos arba etinės priklausomybės, svarbu, kad jie norėtų kovoti už savo šalį. Kalbant apie Faludžą, galiu Jums pasakyti, kad e, negalima nepabūs mūšio laukia tvirtinti, kad vyko vienokie ar kitokie dalykai. Negalime remtis atskirų asmenų pristatyta, pateikta informacija, nes ji gali būti nebūtinai objektyvi. Ar vyriausybė atliko tinkamus tyrimus veiksmų salužą? Taip. Buvo atlikti tyrimai ir buvo nubausti visi asmenys, kurie vykdė nusikaltimus. Užduotė klausimą, ar šitų milicijos dalyvaus mūsų laisvimo operacijose. Operacijų tokių nėra, mes turime Irako karinės pajėgas E, kuriams vadovauja atitinkama vadovybė karinių paėgų, taip pešmergų kovotojai toje teritorijoje dalyvauja kariniuose veiksmuose, jie visuomet ten dalyvaudavom kartu su įvairių genčių nariais ir jie taip pat gina Iraką, atitinkamai yra pasiskirstama vaidmenimis šios karinės operacijos metu. Kalbant apie Turkijos ir Irako tarpusavio santykius, Irakas visuomet gerbė Turkiją, niekuomet nenorėjo jos įžeisti, kuomet Turkija įvyko karinio perversmo bandymas. Aš pirmasis paskambinau Turkijos vyriausybės atstovams, pareikšdamas savo solidarumą ir paramą Turkijos demokratijai. Jeigu atsirastų jėgų, kurios norėtų pakeisti demokratinėmis priemonėmis Turkijos dabartinę valdžią, mes gerbtume tokį sprendimą, tačiau mes niekuomet nesitaikstysime su kariniais perversmais ir mes niekuomet e, nešmainysime plunksnos į ginklus. Ir taip pat neleisime ne vienai kaimininiai šaliai pažeisti Irako suvereniteto, ar tai būtų Iranas, Saudo Arabija, Kuveitas, Sirija, Turkija, Jordanija, visos, e, su visomis kaiminės valstybėmis palaikome gerus tarpusio santykius, tačiau niekuomet nesitaikstysime su e, tų šalių kišimusi į mūsų vidaus reikalus arba mūsų suverenumo pažeidinėjimais. Kitos šalis, Europos valstybės, amerikiečiai, e, Irake veikia kaip konsultantai jų atstovai, jiems yra išduodamos Irako užsienio reikalų ministerijos vizos nustatytam laikotarpiu, taigi <clears throat> tie veiksmai nepažeidžia mūsų suverenumo ir tie konsultantai veikia iš visų šalių. Kalbant apie Turkmenų etninė grupė, jiems taip pat yra atstovavimo vyriausybėje, parlamente ir jie dalyvauja, jų atstovai taip pat dalyvauja mūsų kovoje. Kai kurie asmenys ir bendruomenės pareiškia mm, kritiką šalies premjero atžvilgių, tačiau mes pačios neturime laiko reaguoti, ypač į prezidento Erdogano kritiką, Mes tikimės palaikyti su Turkija labai gerus tarpusavio santykius ateityje. Visuomet tų gerų tarpusavio santykių siekime. Terorizmas kelia grėsmę mus, mums visiems, visoms šalims ir tos pačios jėgos, kurios dabar kovoja arba yra parengusios samokslą prieš Siriją, tą patį samokslą rengia ir Irake. Jeigu pralaimėsime Siriją, tai pralaimėsime ir Irake. Mes e, sutikome dalyvauti vakarų valstybių vadovavimo koalicijoje, tačiau nenorime, kad Irake veiktų užsienio valstybių karinės bazės. Žinoma, mes tikimės draugiškų šalių pagalbos, tačiau e, mes nenorime tapti ir Irano, Rusijos ar e, kitų valstybių tarpusio kovos teritoriją. Visi Irako kurdai priklauso Irako karinėms pajėgoms, jie priklauso Irako ginkluotosioms pajėgoms. Taip pat liaudies mobilizacijos pajėgos e, priklauso Irako ginkluotosioms pajėgoms. Mes ne tik karinių lygmenių, bet ir parlamento, ekonomikos, socialinių lygmenių rengėme planus, administracinių lygmenių. E, gubernatorius e, Mosulo yra vietoje ir E, jisai e, dirba e, kartu su provincijos taryba. Mes turime sieną su Turkija, su Sirija ir jūs žinote, kad tam tikri Turkijos elementai pakliuvo į, yra, įžengė į Irako teritoriją, bet Irakas su tuo nesitaikstysi. Mes esame terorizmo aukos kaip ir e, kitos kai kurios šalys, bet mūsų kariai kaunasi didvyriškai ir mes kovojame su terorizmu ir niekuomet neleisime, e, kad kažkas kitas kištusi į mūsų reikalus. E, teisingumas. Čia buvo pateiktas šis klausimas, bet klausėjas jau išėjo iš salės. Taip, dėl to yra klausimų, tai yra aktualus dalykas. E, reikia laikytis teisingumo principų. Pagal aplinkybės reikia veikti ir mes realistiškai žiūrime į tai. Mes esame už teisingumą ir už visas atitinkamas priemonės ir taip pat už visas humanitarinės priemonės. Dėl teisinės valstybės, taip, mes siekime, kad Irakas būtų teisinė valstybė. Ir aš buvau e, vienas iš pirmųjų pereinamojų laikotarpių, pasakiau, kad teisingumas, e, įstatymo viršenybė, institucijos teisinės institucijos, tai yra teisinės valstybės e, elementai, bet, kokiais, bet kokiu valstybės lygmeniu. Ir e, bet žinome, kai buvo Europoje, ne viskas įvyko iškart. Laipsniškai buvo kūriamos valstybės etapais ir mes taip pat e, matome jau tam tikros pažangos ir tuo pačiu turime dar kai ką pasiekti, užtikrinti desnę darną socialinę, e, ekonomikos pažangą. Atsiprašau, kad taip e, skubu kalbėdamas e, ir Rusija, ir Iranas, ar mums padėjo su vakarų koalicija Mes e, dirbame, žinome, kad mus e, remia dėl oro antskridžių, bet vietoje neveikiame ir mes e, bendarbiausime su visomis šalimis, kurios norės mums padėti. Dėl pešmergų kovotojų jie dalyvauja mūšiuose, bet jie yra irakiečiai, jie ne iš kitur yra atvykę, jie gina savo teritoriją, savo šalį. Klausimas dėl civilių gyventojų apsaugos, kaip armija užtikrina jų apsaugą. Mes apie tai galvojame, esame parengę planus. Atsiprašau, kad aš taip e, greitai galbūt padrikai atsakinėjau, bet daug klausimų gana sudėtingų yra pateikta, neturime daug laiko. Aš norėjau e, laikytis man skirto kalbėjimo laiko. Jeigu turite e, daugiau klausimų, tai aš kitomis progomis jums mielai sakysiu, kad turėsime daugiau laiko. Dėkoju Jūsų ekscelencijai, dėkoju e, kolegoms, dėkoju vertėms, kurie šiek tiek ilgiau padirbėjo. Yra daug klausimų susijusių su šią situaciją. E, mes e, informacijos gauname iš kitų šaltinių, bet jūs taip pat mums tiesiai pateikėte. Labai ačiū. Kolegos, sustiksime 6 val.